informacijos, kurią pateikė sesijos techninės tarnybos, nepamatėme, kad ponas Karim vis dėlto nori pasisakyti dėl, dėl pranešimo. Taigi suteiksiu žodį ponui Kamal. Jis kalbės apie ES ir Indijos laisvos prekybos sustarimą. Ačiū pirmininkė, turbūt tas nesusipratimas yra visiškai suprantamas. Aš daug e, laiko šiame parlamente vis aiškinu žmonėms, kad aš nesu ne ponas Karim, bet ponas Kamal. Ir dabar aš Kamal pasisakau pono Karim vardu. E, mano kolega atsiprašė dėl nenumatytų aplinkybių, jūs negali dalyvauti šiame posėdėje. E, šiame pranešime yra kalbama apie priekybą paslaugomis, prie, prekėmis, investicijomis ir taip toliau. Taip pat yra parengta EPP, Aldės ir UN alternatyvi rezoliucija, nes buvo nuspręsta, kad pradinis komiteto balsavimas ne tinkamai atspindėjo poziciją, ten buvo orientuoj, per daug orientuojamas į protekcionizmą. Mes kalbame alternatyvioje rezoliucijoje apie liberalizavimo naudą. ES ir Indija savo dėrybas dėl laisvos priekybos sustarimo pradėjo 2007 metais, bet turbūt teisingiau jį būtų vadinti preferenciniu priekybos sustarimu. Yra siekiamas sudaryti subalansuotą susitarimą ir pagerinti prieigą prie rinkos, didinant skaidrumą investavimui aktualiuose srityse. Taip pat sustarimas apima ir sanitarinius ir fitosanitarinius reikalavimus, intelektinės nusavybės teisę, priekybos palengvinimą ir muitus. Jeigu pažvelgtume į priekybą prekiamis, galėtume pamatyti, kad e, Indijos e, prie, priekybos, priekybos e, vertė pasiekė kitų šalių lygį Indija dabar yra, yra susirūpinusi ir dėl ryč reikalavimų, dėl eksportuodama savo priekes, taigi reikia spręsti šios klausimus. Be to pranešime yra sakoma, kad liberalizavimas neturi kliudyti e, paslaugų reguliavimo, įskaitant ir priekybos viešosiomis paslaugomis. Tačiau labai dažnai Yra taip, kad valstybė negali, nesugeba teikti viešųjų paslaugų ir todėl tam tikras vaidmo turi tekti nevalstybiniam privačiam sektoriui, kad būtų teikiamos paslaugos skurdžiai gyvenantiems žmonėms, ypač tais atvejais, kai to negali dirbti valstybė. E, priekyba paslaugomis tarp Indijos ir ES yra nesubalansuota. ES e, eksportuoja pusantro procento visus, visų savo paslaugų, e, Indija apie 9 procentus. Reikėtų, kad e, priekyba paslaugomis vyktų vyraujant pasitikėjimui. Ir mes žinome, kad dabar ir kyla susirūpinimas dėl tam tikrų duomenų apsaugos aspektų Indijoje. Dažnai, kalbant apie investicijas, yra keliami reikalavimai dėl liberalizuoto kapitalo judėjimo, tačiau aš manau, kad komisija turėtų atsisakyti tokio reikalavimo. Indi... Pranešime taip pat džiaugiamasi, kad Indija siekia stiprinti intelektinės nusavybės apsaugą, prisima tam tikrus įsipareigojimus, bet manau, mes visi turime suprasti, kad per daug įsipareigojimų dėl visuomenės veikatos gali reikšti, kad e, skurdžių šalių piliečiai net galės įsigyti vaistų, nes e, farmacijos įmonės tiesiog nesugebės gaminti vaistų. Toliau vystimo skyrius yra kiekvieno laisvos priekybos susitarimo dalis. Mes turime siekti, kad būtų nustatyti tam tikri aplinkosaugos reikalavimai, darbo standartai, bet tuo pačiu metu turime ieškoti pusiausviros tarp priekybos klausimų, tarp aplinkosaugos ir tarptautinės darbo organizacijos reikalavimų. Ir kartais kiti aspektai ima viršų prieš priekybą ir dėl to dar labiau įsivyrauja skurdas, kadangi verslininkai tose šalise negali stiprinti gebėjimų ir kurti gebėjimų. Ačiū dabar žodis ponui Mišeliui. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tą susidomėjimą, kuris buvo parodytas mums derantis dėl laisvos prekybos, laisvos prekybos sustarimo tarp ES ir Indijos. Dėkoju ponui Kamal, dėkoju Tarptautinės prekybos komitetų už puikiai atliktą darbą, renkiant pranešimą dėl ES ir Indijos laisvosios prekybos susitarimo. Taip pat prie to prisidėjo ir kiti komitetai pateikdami savo nuomonės. E, ryšiai su parlamentu buvo tikrai intensyvūs rengiant šį pranešimą, aptarėme visus įmanomus e, aspektus, derantis dėl šio laisvos prekybos e, susitarimo aptarėme, kas galėtų būti naudinga, ką turėtų ES kelti kaip savo e, susidomėjimo punktus. E, sudė... E, su Indija mūsų santykiai tampa pakankamai sudėtingi, mes įgome visą eilę bendrų veiksmų. Mes esame įsitikinę, kad yra labai svarbu dėrėtis dėl laisvos prekybos sustarimo, ambicingo sustarimo su Indija, kuris būtų naudingas ir ES, ir Indijai. Kuo ambicingesnis bus šis sustarimas, tuo e, didesnės ekonominės naudos gali pasiekti abi besiderančios šalis. Tai yra vienas iš svarbiausių tikslų, siekiant vystimosi tikslų. Poveikio analizės tikslas buvo išsiaiškinti, kokį aplinkosaugos, ekonominį, socialinį poveikį turėtų toks susitarimas, buvo svarbu išsiaiškinti, kokiu priemonių reikėtų imtis tam įgyveninti. Dabar šis, ši poveikio analizė yra baigiama renkti ir balandį jau bus visiškai užbaigta. Ir paskui bus galima perėti prie, dėrybos, prie, prie dėrybų. Norėčiau trumpai papasakoti, kaip vyksta šios dėrybos. Nuo 2007 birželio prasidėjo jos, dabar kovo 17-19 dėlyje vyko vienas iš paskutinių sustikimų. Balandį ir lapkritį dar yra numatyti sustikimai, kai dėl esmės tai pažangos buvo pasiekta visais punktais, tačiau dar daug ką reikės nuveikti. Mes diskutavome dėl atskirų sektorių, tarėmės dėl tekstų, tačiau na, dėl, dėl, kai, dėl svarbiausio sustarimo tai dar nėra pasiektas. Diskutuojama dėl atskirų skyrių. Komisija lauks, kada vėl galės glaučiai bendradarbiauti su parlamentu sprendžiančios klausimus. Ačiū. Ačiū balsuoti šio klausimo numatyta ketvirtadienį. Atsiprašau ponios Bacelį, kad jai teko laukti. Dabar išklausysime jūsų pasisakymų apie maisto kainas Europoje. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems